Gerbiami kolegos, e, prašau susėsti į vietas. Įspėjau, pirmininkas yra vokietis. Man labai malonu visus jūs pasveikinti šiandien į steigiamąjį komitetą. Tai yra komitetas, kuris skirtas įtarbiamas dėl sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo, taikant sąjungos teisę atveju susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu nagrinėti. Trumpinys yra pana. Tikrai turbūt tas trumpinys nelabai susijęs su tais ilgai žodžiais, ilgu pavadinimu, kurį aš perskaičiau, bet toks yra trumpinys. Visų pirma, aš skelbiu posėdį pradėtą ir noriu pradėti, kad mūsų posėdžio tikslas yra įsteigti mūsų komiteto biurą, išrinkti pirmininką ir pirmininko pavaduotojus, remiantis 198 taisykle ir 204 taisykle pagal darbo tvarkos procedūras. Pirmiausia, turime išrinkti pirmininką, po to pirmininko pavaduotojus. Nuolatinių pakaitinių asmenų pavardės, dalyvaus, teigiama, kurie dalyvaus asmenų šiame e, posėdėje. Tai turėtų būti paskelbta e, biurui prieš rinkimus. Kol kas aš nesu gavęs jokių naujų nurodymų, jokios naujos informacijos, todėl laikysimės to sąrašo, kuris buvo paskelbtas politinių frakcijų. Aš jau suskaičiavau ir patvirtinu, kad kvormas pasiektas, kvormas reikiamas balsavimui viena ket, vienas ketvirtadalis narių ir matau, kad yra daugiau nei 17 mūsų komiteto narių. Ir aš tikiuosi, kad ir toliau bus tinkamai e, lankomasi šiame komitete, dar pasipildys narių šiame steigiamajame mūsų posėdėje. Dabar tiesiogiai perinu prie pirmo darbo atvarkės klausimo. Tai yra pirmininko rinkimai. yra nominacijos ir asmenys nominuoja arba politinė frakcija, ar bent jau 5 procentai komiteto narių. Aš tik noriu Jums priminti mūsų taisyklės. O dabar laukiu pasiūlymų. Darius Rozatį, prašau. Ačiū pirmininkė. EPP frakcijos vardu norėčiau pateikti Wernerio Langer kandidatūrą. Mes visi jį pažįstame, tai yra labai patyręs deputatas, Jis Europos parlamente dirba daugiau nei 20 metų, bet to jis ir komiteto narys. Jis turi puikios patirties ekonomikos ir mokesčių reikaluose ir manau, kad jis bus puikus kandidatas šio komiteto pirmininko vietoj užimti. Dėkoju. Turiu jau pirmąją nominaciją iš APP frakcijos Werner Langer. Aš deklaruoju, kad šis narys yra visą teisės komiteto narys, bet noriu jo paklausti, ar jis sutinka prisimti šią naštą ir ar jis tinkamai užpildė ir pasirašė finansinių interesų deklaraciją. Pone Lankent, prašau. Dėkuoju už jūsų paramą, viskas yra aišku ir aš viską padarau, aš priemu šią nominaciją. Taigi, kaip suprantu, jūs ir priimate, e, sutinkate būti nominuotas ir užpildėte finansinę deklaraciją. Na, jūs žinoma galite pritarti aplodismentais, plojimais mūsų kandidatui. Skelbė pona Lankin, jis yra išrinktas mūsų tyrimo komiteto pirmininku. Dėkuoju. Ir dabar jau pasikeisiu su juo vietomis. So. <laughs> okay. Thank you very much for this big. Ačiū už paramą mano kandidatūrai. Ir aš viską padarysiu, kad mūsų darbas komitete būtų lengvas, skaidrus, sėkmingas ir baigtųsi mūsų sėkmingą ataskaitą. Na, o dabar pereisiu prie gimtosios savo kalbos ir kalbėsiu vokiškai. Vertimas yra. Ir vertimas į visas kalbas. Taigi, dar kartą jau vokiškai padėkosiu Jums už suteiktą man pasitikėjimą. Parlamentui čia tenka labai svarbus uždavinys ir parlamentas turi pademonstruoti, kad skaidrumas mokesčių srityje, sažiningumas mokesčių srityje ir teisingumas mokesčių srityje turi būti rimti. Jie turi būti traktuojami rimtai, atsižvelgiant ir į taksė 1 ir taksė 2 komitetų rezultatus. Džiaugiuosi mūsų būsimų atvirų skaidrių darbų, tikiuosi gerų rezultatų. Tyrimų komitetas yra vienas iš mūsų turimų instrumentų. Ir mes Remdamiesi šiuo instrumentu formuluojame savo poziciją tiek valstybių narių, tiek ES institucijų atžvilgių. Aš tikiuosi, kad mes bendradarbiausime abipusio pasitikėjimo pagrindų ir iš savo pusės siūlau tą pasitikėjimą, bendradarbiausime su koordinatoriais, išsirinksime vicepirmininkus ir tikiuosi, kad už 12 mėnesių pateiksime reikšmingus savo darbo rezultatus ir dar sėki dėkoju Jums visiems už paramą. Na, o dabar pereikime prie tolesnių darbo atvarkės klausimų. Tai yra antrasis darbo atvarkės punktas, kuriame numatyta išrinkti pirmininko pavaduotojus. Plenarinio posėdžio nutarimas sako, kad tyrimų komitetas turės keturis pirmininko pavaduotojus. Turime keletą pasiūlymų ir norėčiau pirmiausia paklausti, Ar dar kas nors norėtų pateikti kandidatūras prieš pradedant rinkimų procedūrą? Ar kas nors nori kažką pasakyti? Kaip matau, daugiau pasisakyti norinčių nėra. Todėl pradėsime rinkimus. Pirmiausia, pirmasis pirmininko pavaduotojas, generalinio sekretorijos pateiktas susitarimas, pagal kurį Pirmasis turėtų būti socialdemokratų frakcijos pirmininko pava teiktas pirmininko pavaduotojas. Kolegas Simon, prašau. Norėčiau socialdemokratų frakcijos vardu pasiūlyti Anos Gomeš kandidatūrą. Taisyklės tokios pačios, kurias ką tik išaiškino kolega Ferber. Visų pirma, turime konstatuoti, kad viskas yra gerai, tada turėsime nustatyti, ar yra kvorumas. Ir tada galėsime balsuoti. Pirmasis yra socialdemokratų pasiūlymas. Norėčiau dabar paklausti kitų frakcijų, ar kas nors siūlo savo kandidatūras į pirmojo pavaduotojo vietą. Kitos frakcijos nieko nesiūlo. Pone Gomes yra atvykusi į posėdį, aš ją matau, todėl aš jos dabar turiu, dabar jūsų klausti, ar reikia slapto balsavimo, jeigu nemanote, kad reikia slapto balsavimo, tuomet mes galime plojimais išrinkti Ana Gomes pirmąją pirmininko pavaduotoją šiame komitete. Sveikiname, kolegė, jūsų vieta štai čia. Pagal susitarimą antrojo vicepirmininko vietą, kandidatūrą į antrojo vicepirmininko vietą siūlo ECR frakcija. Prašau. Ačiū pirmininkė. ECR frakcijos vardu norėčiau antruoju vicepirmininku siūlyti ponę Pirko Rukonen Lerdo. Ačiū, formos dėliai klausiu, ar nėra kitų pasiūlymų. Kitų pasiūlymų nėra, ar norite balsuoti slaptai, taip pat nėra tokio pageidavimo. Todėl ir šiuo atveju prašysiu išreikšti savo pritarimą plojimais. Taigi, ponia Pirko Ruhonen Lerner yra antroji šio komiteto vicepirmininkė. Toliau kandidatūrą siūlo GUE į trečiąjį vicepirmininko postą. Prašau, kas iš šios frakcijos pasiūlys? Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju pirmininkė. Mes siūlymą pono Fabio Tomasi. Uh, Fabio Di Masi. For... Fabio Di Masi. Ar yra kitų pasiūlymų? Ne, kitų pasiūlymų nėra. Ar norite balsuoti slaptų balsavimų? Taip pat ne. Tuomet ir šiai kandidatūrai galime pritarti plojimais. Sveikiname ir prašom užimti savo vietą prezidiume. Ketvirtasis vicepirmininkas šiame komitete bus pasiūlytas žaliųjų frakcijos. Prašom Sven Gigold. Dėkoju, pirmininkė. Žaliųjų e, vardu norėčiau pasiūlyti Eva Žolį, drąsią ir sažiningą mūsų frakcijos kolegę. Taip, ši, ši kolegė jau keletą kartų kandidavo į vairius aukštus postus, taigi dabar Noriu paklausti, ar yra kitų kandidatų į ketvirtojo vicepirmininko vietą? Ne. Ar norite balsuoti slaptai? Irgi ne. Tuomet galime taip pat pritarti šiai kandidatūrai plojimais. Kolegės ir kolegos, kaip ir nutarta, turime vieną pirmininką ir keturis vicepirmininkus šiame komitete. Ar turite kitų pasiūlymų? Kolegas Simon nori kažką pasakyti. Mes nemažai savaičių labai konstruktyviai diskutavome apie šios, šio komiteto sudėtį ir dėl to manau, kad reikėtų patvirtinti konstruktyviai dabartinę pirmininkų ir vicepirmininkų sudėtį. Vakar buvo išreikšta kelių partijų e, e, išreikštas noras kad Aldė frakcija turėtų taip pat pasiūlyti savo kandidatūras penkių pavaduotojų. Tokia yra dabartinis, e, toks yra pageidavimas, nors dar nėra nustatytas konkretus skaičius tų pavaduotojų iš e, e, pinigų. E, tačiau mes norėtume paprašyti, kad pirmininkų sueiga apie tai padiskutuotų ir e, paskirtų pas, kandidatūrą penktojo pirmininko pavaduotojo. Pirmininkas, ar yra norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Manau, kad tai yra gana prasmingas pasiūlymas. Ir jei teisingai suprantu, parlamento biuras turėtų patvirtinti tokią, tokią galimybę, nes yra numatyta tik tai keturios e, pirmininkų pavaduotojų, keturi postai. Pone pirmininkė, PP frakcijos vardu aš norėčiau pritarti tokiam pasiūlymui, tokiam prašymui turėti penktąjį e, komiteto e, biure, penktąjį pirmininko pavaduotoją, kur, kuris būtų Alde frakcijos atstovas. Pirmininkas. Gerai. Pirmiausia, remiantis procedūra, mes pirmiausia turėtumėme tam pritarti Ir e, tik tuomet turėtų įvykti rinkimai per e, įprastą mūsų posėdį, kuris įvyks po šio e, steigiamojo posėdžio. Jeigu jūs pritarėte tam, kad mes nusiųstumėme pirmininkų sueigą atitinkamą raštą, tuomet socialdemokratų ir EPP frakcijos, socialdemokratų prašymų ir ALDE, APP frakcijos pritarimu mes paprašytumėme penktos kandidatūros iš ALDE frakcijos. Gerai, taigi siūlyčiau po to, kai nusiusime e, laišką ir turėsime atitinkamą sprendimą, e, tokį, e, tokią kandidatūrą patvirtinsime per pirmąjį mūsų įprastinį posėdį. Baigėme aptarti visus mūsų darbo tvarkės punktus ir yra dar sekretariato pasiruošimo darbai, po kurių bus numatyta po steigiamojo posėdžio įvyks pirmasis koordinatorių posėdis, po to numatyta pagal visą darbo tvarkaraštį e, pirmąją savo įprastą pro, posėdį surenkti rugsėjo 29 dieną. E, sekretariatas svarstė tos, tos terminus ir žinote, kad e, reikėjo nemažai derinti. Buvo numatyti ir, numatyti ir du koordinatorių posėdžiai rugsėjo pradžioje ir viduryje, kad spręstume, kaip toliau e, dirbsime. Ir po pirmojo sekretoriato posėdžio yra numatytas žurnalistų, kurie paskelbė Panamą dokumentus, klausimas. Toks yra sekretoriato pasiūlymas. Ar yra kokiu nors pastabų? šiuo klausimu? Panašu, kad ne. Todėl dar kartą norėčiau nuoširdžiai padėkoti. Šio komiteto tikslas yra aiškiai apibrieštas mūsų įgaliojimuose, tai yra mes turime ištirti visus, visus galimus įtarimus dėl sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant sąjungos teisę. E, visais tais atvejais, kurie susijęs su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, remiant 128 ir 204 e, darbo tvarkos taisyklių straipsnių. Ir e, valstybių narių atitinkamais elgesio kodeksais, atsižvelgiant į rekomendacijas dėl būsimųjų teisėkuros projektų, mes turėsime daryti atitinkamą spaudimą. Mes žinome, kad šiame par parlamente. Mes jau nekartą patyrėme, kad valstybės narės yra itin nepaslankios ir e, mes reikalausime, kad jos e, mums netrukdytų, kad bendradarbiautų su mumis ir e, mes pasiektumėme tinkamų darbo rezultatų. Mūsų įgaliojimai truks 12 mėnesių nuo sprendimo prieimimo momento, tai yra e, Liepos 8. Ir mūsų įgaliojimai baigsis 2017 birželio mėnesį, jeigu neprašysime tuos įgaliojimus pratesti. Ir tai reiškia, jog jeigu nebus tokių, jokių priežasčių pratesti mūsų įgaliojimus, tuomet kitų metų birželio mėnesį turė, mūsų įgaliojimai baigsis. Tai yra visiškai aiškiai apibrieštas laikotarpis, per kurį turėsime nuveikti konkretų darbą. Aš nebuvau taksą komitete, e, komiteto narys, tačiau dažnai tenai e, dalyvavau tuose posėdžiuose. Ir Aš labai tikiuosi, kad mūsų komiteto atveju e, tie, kurie turės dalyvauti jo darbe, jame ir dalyvaus. Aš kaip pirmininkas taip pat turiu, tu, vis, visuomet e, stebėdavau ir koks yra um, mano narių lankomumas ir taip pat ir kai kuomet vykdavo kokios nors delegacijos, stengdavausi ir darydavau viską, kad tos delegacijos būtų uh, E, tų delegacijų sudėtis būtų tinkama ir kad visi dalyvautų jų darbe. Ir iš karto noriu Jums pasakyti, kad visuomet labai kreipsiu į tai dėmesį. Dar kartą noriu padėkoti visiems už tai, kad šiandieną čia dalyvavote ir galbūt kas nors turite dar kokiu nors pastabų prieš baigiant posėdį. Pone Toirar, prašau. Dėkoju, pirmininkė, kolegės ir kolegos. Žinau, kad tai nėra tinkamiausia vieta tą pasakyti, tačiau visiems yra žinoma, kad mes turėsime ir šešėlinių pranešėjų šio komiteto darbe. Greičiausiai apie tai dar kalbėsime kitame kontekste, tačiau norėčiau jau dabar paskelbti štai ką. Alde frakcija norėtų būti vienos, vienu iš šešėlinių pranešėjų ir mes siūlome Peter Jezek kandidatūrą Ačiū, sako pirmininkas. Egzistuoja neoficialus susitarimas. Socialdemokratai turi pasiūlymo teisę. Ar jūs norite ką nors pasiūlyti. Taip viskas vyksta pagal įprasnę procedūrą, mes dar svarstome, kai baigsis ši procedūra, tada mes tinkamu laiku pateiksime savo kandidatūrą. Dėkojame, ponė Simon, sako pirmininkas, aš suprantu jūsų poziciją ir daugiau nieko nenoriu klausti. Jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, šį posėdį baigsime. Ačiū Jums už dalyvavimą, ačiū už Jūsų susidomėjimą, ačiū vertėjams ir visiems linkiu labai puikių atostogų.